Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Dėkoju, kad atvykote laiku. Šiek tiek vėluojame, bet noriu padėkoti visiems, kurie atvyko. Žinau, kad šiandien yra ketvirtadienio popietė, bet darbo tarkė yra svarbus klausimas, todėl aš džiaugiuosi, kad visi atvykote. Tai yra keitimasis nuomonėmis su komisaru Džiulienu Kingu. Jis yra atsakingas už saugumo sąjungą. Džiugiuosi matydamas jį mūsų posėdėje. Šis klausimas buvo šiek tiek nukeltas, todėl aš džiaugiuosi, kad dabar jis jau įtrauktas į darbo atvarkę. Noriu padėkoti Jums už kantrybę. Taip pat dėkoju visiems, kurie dirbo parengiamajame posėdėje renkintis šiam susitikimui. Barbara, dėkoju, kad pirmininkavote tam posėdžiui. Julianas Kingas buvo paskirtas atsakingų už saugumo sąjungą komisaru ir mes žinome, kad būtina skubiai gerinti saugumo situaciją Europos Sąjungoje. Libė komitetas numato geriau struktūrizuotą saugumo dialogą tarp Libė komiteto, Europos komisijos, tarybos pirmininkaujančios šalies ir atitinkamų valstybių narių ekspertų. Libė saugumo dialogas turėtų vykti bent du kartus per metus. Mes norime, kad jo metu vyktų išsamesnės, visapusiškos ir informuotos diskusijos. Pirmasis saugumo dialogas su komisaru Kingu yra skirtas esamo dalymosi informacija sistemoms. Esame ir anksčiau apie tai kalbėję komitete. Bet manau, visi matome, kad išsamesnės, gilesnės diskusijos tikrai bus naudingos. Noriu padėkoti komisarui ir jo komandai už atsiustus dokumentus, kurie leido mums pasirengti šiandienos diskusijoms. Nu, dar kartą dėkoju visiems, kurie dalyvavo pasirengiamame posėdėje kovo 6 dieną, ten dalyvavo ir nacionalinės teisės saugos ekspertai. Aš manau, reikėtų paprašyti Juliano Kingo posėdžio pradžioje pasakyti keletą žodžių apie išpolius Londone, taip pat galbūt apie Briuselio metinės išpolių pakalbėti. Komisarė, žodis jums. Dėkoju, dėkoju už kvietimą. Labadiena. Jei leisite, aš norėčiau pasakyti keli žodžius apie tai, kas įvyko vakar ir tada jau pereisiu prie darbo tarkės klausimo. Įtariu, kad kalbu visų mūsų vardu, kai sakau, kad vakarinė, vakar dienos išpolis prieš pešiuosius, kurie ėjo Vesminsterio tiltų, ir Westminsterio rūmų išpolis mus visus šokiravo. Mes užjaučiame visas aukas. Aš nemanau, kad atsitiktinumas, jog šis išpolis įvyko per Bruselio išpolių metinės. Kai čia, Belgijos sostinėje, mes minėjome 32 gyvybės nusinešusi išpolį, tai labai rimtai paveikė dar daugybė žmonių gyvenimus. Londono išpolio metodas atitinka tas elgesio tendencijas, kurias mes matėme ir anksčiau Nicoje praėjusiais metais per Prancūzijos nacionalinę dieną ir Berlyne prieš pat kalėdas buvo pasinaudota transporto priemonė, kuri buvo paversta ginklu ir išpolis įvykdytas prieš pažydžiamiausius paprastus žmonės, kurie niekam nekėlė jokios grėsmės. Kągi žinome apie šį išpolį? Terorizmo grėsmė išlieka labai didžiulė visoje Europoje. Šis išpolis baigėsi Junktinės karalystės parlamente ir tai yra išpolis prieš demokratiją. Tikiu, kad visi jaučiasi ir supranta tai vienodai. Tie, kurie vykdo išpolius, nori užsipulti mūsų gyvenimo būdą, vertybės, bet mes neleisime jiems laimėti. Būtent todėl Prancūzija pasielgė teisingai, kai nusprendė vis dėlto praėjusią vasarą tęsti 2016 m. futbolo čempionatą net po išpolių Nicoje ir Bruselėje. Gruodžio mėnesio sprendimas Vokietijoje organizuoti kalėdinės muges su atitinkamomis saugumo priemonėmis irgi buvo teisingas. Šimtaprocentinio saugumo niekuomet nebus, niekuomet nebus taip, kad rizika bus nulinė. Tačiau mes darysime viską, ką galime, kad išpoliai būtų kiek įmanoma sudėtingesni, kad jų nebūtų galima įgyvendinti. Aš tikiu, kad mes darome pažangą šioje srityje kad e, visi imamės veiksmų, jog būtų prispausti teroristai, kad e, jie negalėtų imtis tų išpolių. Mes privalome didinti atsparumą, privalome dirbti toliau. Tai, apie ką kalbame šiandieną, yra vienas iš tolesnio darbo aspektų. Tai dėkoju, kad leidote pasakyti kelis žodžius apie tai. Dabar pereisiu prie darbo atvarkės klausimo. Jūs siūlėte šią sesiją skirti aptarimui, na, kaip veikia informacijos dalymosi priemonės, kokia yra infrastruktūra, kuri leidžia mums stiprinti saugumą. Aš mielai pasinaudosiu šią galimybę. Jūsų prašymų mes pateikėme informacijos, kaip ką tik jūs ir nurodėte, Kaip suprantu, jūs e, neseniai apsikeitėte nuomonėmis su nacionaliniais ekspertais. Pavojai tampa vis e, sudėtingesnė, todėl dalimasis informacija tampa vis svarbesnės. Tai gali padėti užtikrinti didesnį mūsų piliečių saugumą. Tik tai kartu mes galime kovoti su terorizmo grėsme ir su organizuoto nusikalstamumo bei kibernetinių atakų grėsme. Kaip jau sakiau anksčiau, aš esu įsitikinęs, kad pirmas žingsnis yra tinkamas esamų teisės aktų ir iniciatyvų įgyvendinimas tam, kad tikrai vyktų keitimasis informacija tarp visų saugumo srities atstovų. Būtent todėl Europos komisija kreipėsi valstybės narės ir prašo visiškai išnaudoti esančias ES sistemas. Mes remiame valstybės narės ir jas finansuodami ir e, numatydami ekspertus ir dalydamėsi patirtimi. Komisija sunkiai dirba tam, kad nugalėtų šį iššūkį. Jau keliarius metus mes dedame pastangas, kaip žinote, 2016 balandį numatėme informacinių sistemų e, sienų ir saugumo e, programą, pagal kurią yra nustatomi trūkumai ir spragos siekiame numatyti veiksmus, kurie padėtų tas spragas panaikinti. Reikia geriau naudotis ES informacinėmis sistemomis. Tai yra vienas iš mūsų darbo aspektų, kuris prisidės prie stipresnių ir pažangesnių informacinių sistemų bei jų tarpusavio sąveikos. Mes jau turėjome progą aptarti keitimosi informacija situacija, apie tai kalbėjome vasaro mėnesio plenarinėje sesijoje, bet jei kas nors nedalyvavo, aš trumpai priminsiu, apie ką kalbėjome. Esamų sistemų situacija. Visų pirma, Šengeno informacinė sistema. Kaip žinote, būtent ji yra naudojama plačiausiai Teisės saugos institucijų Europoje. Aš manau, kad tai yra puikus operatyvinės veiklos pavyzdys. Valstybės narės vis dažniau naudojasi šią sistemą. 2016 metais kompetitingos nacionalinės institucijos e, tikrino asmenės, lygindami duomenis, kurie yra saugomi duomenų bazėje. 4 milijonai paieškų buvo atlikta, tai yra 14 e, procentų išrūgis lyginant su 2015 metais. Sutapimų skaičius išaugo nuo maždaug 150 tūkstančių 2015 iki daugiau nei 200 tūkstančių 2016. Visgi dar galima ir technologiškai ir operatyviai pagerinti sistemas tam, kad jos būtų veiksmingesnės. Būtent todėl komisija pateikė teisėkuros pasiūlymų. Aš apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsiu išsameu. ES Lysa, mūsų agentūra, dirba pagal dabartinį pagrindą ir siekia patobulinti SIS sistemą. Yra numatoma įvesti automatinę pirštų atspaudų nustatymo sistemą AFIS, kuri leis sienos pareigūnams ir teisės saugos pareigūnams ieškoti informacijos sistemoje pagal pirštų atspaudus. Tai leis nustatyti asmenis patikimiau ir atpažinti, kas keliauja prisidengdamas klaidingą tapatybę. Be to yra numatoma, kad bandomoji programa bus pradėta šešiose valstybėse narėse iki metų pabaigos. Komisija nori didinti informuotumą valstybėse narėse ir visą tai patobulins nacionalinių paslaugų naudojimas įsis. Pasižiūrėkime į tolimesnę perspektyvą. Iš viso 800 procentų išaugo pranešimai apie patikras, kuriuose teikia nacionalinės saugumo tarnybos. Per keliarius pastarosius metus taip išaugo tas skaičius. Toliau prim sprendimas. Kaip žinote, tai yra labai svarbi priemonė, kuris skatina tarp valstybinį bendradarbiavimą 2008-aisiais. E, ji buvo pradėta taikyti, keičiamas informacija apie DNR, pirštų atspaudus ir automobilių registracijos informaciją. 2011-aisiais pradėjo veikti ta sistema, bet penkios valstybės narės vis dar nesilaiko prim sprendimo. Komisija pradėjo pažydimo procedūrą praėjusiu rugsėjį. Mes gavome atsakymus iš visų penkių valstybių narių Ir dabar visus tuos atsakymus vertiname tam, kad galėtume priimti sprendimą dėl tolesnių žingsnių. Negana to, komisija padeda valstybėms narėms pasinaudoti prim sprendimu, e, padėdama keistis gerąją praktiką. Toliau Švedijos iniciatyva. Kaip žinote, pagal ją yra numatomas bendras teisinės pagrindas, pagal kurį valstybės narės gali keistis informaciją. Buvo padaryta pažanga gyvendinimo srityje, tačiau vis dar atsiranda skirtumų tarp to, kaip valstybės narės naudojasi tą sistemą. Reikia vertinti atitikti, suprasti bendresnį kontekstą ir tuomet mes galėsime nuspręsti, kokių tolesnių žingsnių reikėtų tam, kad visos valstybės narės visiškai taikytų tą e, iniciatyvą. Toliau 671 teisės aktas, kaip žinote, valstybės narės privalo perduoti informaciją Europol, Eurojust ir kitoms suinteresuotams valstybėms narėms, nebent tai pakenktų vykstančiam tyrimui. Šios prievalės dar kartą buvo sustiprintos, kai buvo priimta kovos su terorizmu direktyva. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti Europos parlamentui ir ypač šiam komitetui už šioje srityje atliktą darbą. Aš manau, kad šis teisės aktas labai prisidės prie mūsų saugumo sustiprinimo. Toliau vizų informacijos sistema. Tai taip pat prisideda prie valstybių narių vidaus saugumo. Nuo 2013 rugsėjo mėnesio teisės saugos institucijos gali gauti prieigą prie šios duomenų bazės, remdamosis konkrečiais teisės saugos sprendimais. Vertinimas parodė, kad Praktiškai prieiga prie vis teisės saugos tikslais vis dar yra nevienoda valstybėse narėse. Dabar mūsų agentūros. Mes padarėme didžiulę pažangą per pastaruosius dviejus metus. Europolas ir Eurojustas kur kas geriau keičiasi informaciją. Tarkime, užsienio kovotojai, apie kurias buvo pranešta Europolui, apie juos informacija buvo patalpinta į Europolo duomenų bazę ir dabar tas duomenų skaičius išaugo dvi gubai. Dabar turime 7884 įrašus vieną iš šių metų sausio. Tai apima ir tuos piliečius ES. Visą tai leidžia mums e, geriau e, suprasti, kokios svarbios yra tos duomenų bazės ir kokie reikalingi tie duomenys. Toliau ES keliaivio duomenų įrašų direktyva. Visi susitarė, bet ne visi tinkamai ją įgyvendina. Kaip žinote, iki 2018 gegužės valstybės narės turi įgyvendinti direktyvą ir komisija yra numačiusi praėjusi lapkritį gyvendinimo planą, kuris apima gairias ir gerąją praktiką. Komisija organizavo ir specialius susitikimus bei seminarus. Mes skirsime ir finansavimą, bus numatytos specialios platformos, kur e, specialistai galės keistis išmoktomis pamokomis. Toliau gyventinimo sprendimas dėl duomenų formato ir perdavimo protokolų E, kurių turi laikyti oro vežėjai, kai perdoda keliaivio domenų įrašus valstybių narių institucijoms. Dabar noriu pereiti prie teisėkuros iniciatyvų, kurias pristatė komisija tam, kad būtų panaikintos spragos, kurios buvo nustatytos 2016 m. gegužės strategijoje. Gruodžio mėnesį pateikėme tris pasiūlymus, kurie turi patobulinti Schengeno informacinę sistemą. Šie pasiūlymai prisidės prie efektyvesnio keitimosi informacija tam, kad būtų galima kovoti su tarpvalstybiniu terorizmu ir nusikaltimais, kad būtų geriau valdomos sienos ir migracija. Pirmą kartą mes siūlome numatyti prievalę valstybėms nariams pateikti įspėjimus SIS, jeigu asmo yra įtariamas teroristiniais nusikaltimais. Toliau draudžiama patekti trečiasiams piliečiams Jeigu SIS yra atitinkama informacija, reikia sustiprinti tų draudimų įgyvendinimą. Negana to yra na, užtikrinama geresnė duomenų apsauga, yra numatomi papildomi saugikliai pagal atnaujintas duomenų apsaugos taisyklės. E, dabar parlamentas ir taryba turi aptarti visus šiuos pasiūlymus, o aš toliau mielai bendradarbiausiu su pranešėjais tam, kad galėtume dirbti toliau. Uh, Kiti pasiūlymai susiję su prieglanščio dėl nebazavimo DAC, kad jo funkcionalumas padėtų dėl neteisėtės migracijos gražinimų ir išplenčiant e, baudžiamųjų įrašų informacijos sistemą. Ir čia komisija pateiks pakeistą pasiūlymą birželio mėnesį. Noriu tarti keletą žodžių dėl pasiūlymo dėl ES įvažiavimo ir išvykimo sistemos, kur būtų registruojami prie šengeno sienų trečių šalių piliečiai. Tai pagerintų mūsų saugumą, nes valstybių narių įstaigos žinotų, kokias, kokie žmonės atvyksta, keliauja ir išvyksta iš šengeno zonos. Tai padėtų kovoti su terorizmu ir rimtais e, nusikaltimais, nes tai padėtų identifikuoti įtariamuosius, nusikaltelius ir jaukas. Žiūrėsiu pažanga, kuri pasiekta rengiant pranešimą. Ponas Dijas Dimeras yra pranešėjas. Ir laukiame, kol šis daros bus sėkmingai baigtas. Na ir galiausiai noriu pakalbėti apie pasiūlymą dėl Europos kelionių e, leidimų išdavimo sistemos. Jį leistų įvertinti saugumo ir migracijos e, pavojus, e, trečių šalių piliečių, kol jie atvyksta į Šengeno zoną. Pamatyt, pamatę, nustatydami riziką keliančius piliečius, mes galėtume sustiprinti saugumą. Kaip sutarta bendroje deklaracijoje, tai yra teisėkuros prioritetas ir jis turėtų būti patvirtintas iki metų pabaigos. Ir aš labai džiaugsiuos, galėdamas padėti pranešėjai poniai gal, dirbant šį darbą. Buvo teigiama, kad darbas dėl ETS priklauso nuo pažangos pasiektos e, diskusija dėl tarpusavio saveikumo. Tačiau šiandien noriu pasakyti, kad aš nesu įstikinęs, kad tai yra teisinga. Komisija patikė ateities e pasiūlymą praėjusiu metu lapkričio mėnesį, kad būtų uh, užpildyta svarbi informacinė spraga dėl keliaujančių be vizos. Ta spraga reikalauja skubių veiksmų, kad užtikrintume mūsų išorės sienų saugumą. Etijas kaip atskira priemonė padės būtent tą spragą panaikinti, nepriklausomai nuo mūsų lygigretaus darbo dėl tarpusavio saveikumo. Dėl to, kad skubiai reikia e, imtis veiksmų dėl etijas, komisija pasiu, pasinaudojo progą nepateikti poveikio vertinimo. Žinau, kad kilo jums klausimų dėl to, tačiau mūsų pasiūlymas buvo pagristas išsamių galimybių studiją, kuri buvo paskelbta kartu su pasiūlymu. Ir dėl to, kad skubiai reikia panaikinti tą informacinę spragą, visos institucijos sutiko ties padaryti e, tiesiogros prioritetų pasirašiusios bendrą deklaraciją. Darbas, kurį dirbame tarpusio saikumo srityje, neturi ir net ne, neprivalo sustabdyti svarbaus darbo dėl tų pasiūlymų, kurios aptarė šiuo metu teisės aktų rengėjai, įskaitant ETS. Tai važiavimo išvažiavimo sistemą ir pas, dėl pasiūlymų sustiprinti SIS sistemą. Tai neturi poveikio e, darbo, įtakos darbui dėl šių sistemų. Mes reikia tą darbą šiaip ar taip padaryti ir turėsime padaryti, ką mes benuspręstume dėl tarpusavio saveikumo. Na ir paskutinis dalykas - mūsų darbas dėl tarpusavio saveikumo, geriau sujungiant informacijos, informaciją skirtingos informacinėse sistemose. E, sausio pabaigoje šiame komitete kalbėjomės apie ekspertų darbo grupės e, darbo rezultatus e, būtent šiam tikslai. Ši grupė Nu, turėjo išanalizuoti vairias galimybės. Ji dar dirba ir pateiks savo galutinę ataskaitą gegužės pradžioje. Ten pateiks e, rezultatus, savo darbo rezultatus ir rekomendacijas. Po to, pagal 16 metų balandžio strategiją, komisija ketina pateikti konkrečių idėjų jums parlamentui ir tarybai gegužės viduryje, kas būtų pagrindas tolesniems diskusijams dėl tolesnio darbo. Ačiū Jums uždėmesį ir atsiprašau, kad praėjau šiek tiek ilgai. Dabar e, labai lauksiu tolesnės diskusijos šiandien. And... Ačiū. Džiaugiuosi, kad, kad nepaisant ketvirtadienio popietės, kolegos pasitengė ateiti į šį susitikimą. Ačiū Jums. Manau, kad jūsų pasisakymas palėtė tos dalykus, kurie mums įdomus ir mus kelia nerima. Sąrašas ilgas, kolegos, bet manau, kad laiko turime pakankamai. Pirmiausia, koordinatoriai ir pradėsime nuo Roberta Matsula. Ačiū, Claude, and thank you, Commissioner, for, for being here. Ačiū, Claude, kad uh, surengėte šį posėdį pristatant komisijos veiksmus atitinkamą srityje po vakar dienos išpolių, minint pirmasis Briuselio teroristinių išpolių metinės. Manau, kad tikrai tai dar kartą parodo, kokia rimta yra terorizmo grėsmė mūsų šalise, mūsų miestuose ir mūsų frakcijai. Yra labai svarbu ir toliau raginti komisiją dėti pastangas šioje srityje užtikrinant, kad saugumo klausimai būtų vieniai svarbiausių ES darbo atvarkė. Norėčiau paprašyti šiek tiek galbūt išsamiau pakomentuoti kai kurios dalykus, apie kuriuos minėjote, kalbant apie tą bandomąjį projektą susijusiu su pirštant spaudų rinkimu, minėjote šešias valstybės narės, ar ketinama išplėsti tų šalių sąrašą, ar jau žinote, kokios tos šešios šalis bus, galbūt daugiau galėtumėte papasakoti apie pasiektą pažangą šioje srityje. Taip pat e, manau, kad e, labai e, dėl prūm labai gaila, kad praeis tiek laiko po šios priemonės patvirtinimo ir tai galėjo būti viena iš priemonių sklandžiau keistis informaciją tarp atskirų institucijų. Ir skatinti bedarbiavimą tarp valstybių narių, pažanga nėra tokia, kokios norėtume. Dėl ETS e, džiaugiuosi, kad e, paviešinote poveikio vertimo rezultatus po pakankamai ilgų diskusijų su komisija apie tai, ar reikia poveikio vertimo, reikia, ar galbūt pakanka išsamios galimybių studijos. Mes manome, kad šis klausimas turėtų likti prioritetinis ir būtent tą spragą ETS turėtų užpildyti, tačiau galbūt galėtumėte sureaguoti į mano ir kolegų susirūpinimą dėl to, ar dabartinis pasiūlymas yra įgyvendinamas neatlikus poveikį vertimo, tik tai pastenkinus galimybių studiją. Taip pat kalbant apie tas darbo grupės išvadas, kurios turėtų būti paskelbtas gegužės pradžioje, tai galbūt būtų galima įsigilinti būtent į šias rekomendacijas ir pasvarstyti tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Ačiū. Birgit Zipliu dabar. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Kingai, kad atvykote, tačiau atvirai kalbant, aš vis labiau pradedu painiotis. Klausydamasi tų gražių žodžių apie tai, kad būtina užpildyti informacijos spragas, padaryti tą kuo greičiau ir dėl to nėra laiko atlikti poveikio vertinimą, prisiminus pirmosius išpolius Briuselėje, pamenu, kad viena iš problemų buvo ta, kad mes nesužinojome negavome informacijos apie bent jau kai kuriuos nusikaltimų vykdytojus, todėl kad ši sistema neveikia ir prim sistema turėjo būti jau įgyveninta 11 metais, tačiau kai kurios valstybės to dar nėra padariusios. E, o sutarties pažydimo procedūros prieš jas prasidėjo 16 metais. Taip pat ilgai vyko diskusija dėl pasienio pakrančių apsaugos tarnybos mes raginame imtis veiksmų, dabar matome, kad valstybės narės nieko nedaro. Taigi kodėl mes taip skubame, o galiausiai prieimus sprendimus nieko nedaroma. Tas pats pasakytina ir apie Eurodac sistemą. Mes dabar rengiame sprendimą dėl dar didesnio kiekio duomenų rinkimo, o tuo tarpu aš nemačiau jokio poveikio įvertinimo, e, kuriame būtų parašyta, kad e, pirštų spaudų paėmimas iš vaikų būtų labai naudingas. Tuo tarpu atskiros valstybės narės e, pirštų anspaudus registruoja prieglopšių prašytojų, tačiau jos, jie yra neperkeliami į bendrą duomenų bazę ir, bazę ir valstybės narės pačios tas informacinės spragas kūrė ir mes norime vis didesnių duomenų kiekių, kurie būtų renkami, tačiau iš esmės e, naudos iš to realios e, negauname. Taigi ar neatsitiks vėl taip, kad po penkerių metų vertinami, vertinami ETS sistemos veikimą mes vėl uh, e, skūsimės dėl to, kad nepakankamai keičiamas informacija tarp valstybių narių. Kalbant apie būtinybę užtikrinti duomenų rinkimo proporcingumą ir to principo laikytis. Tai viena vertus aš pastebiu, kad mes pirmiausiai kalbame apie būtinybę kuo daugiau domenų surinkti, tačiau po to, kai surinkame tam tikrą jų kritinę masę, nežinome, ką su jais daryti. Ir tas pats pasakytina, kuomet skirtingų valstybių narių atstovai kalba apie keliaivių domenų įrašų perdavimus ir vis dar bandoma išsiaiškinti, kaip veiksmingai panaudoti e, tos milijonus duomenų vienetų ir išskirti iš to srauto būtent tuos tikslinius duomenys, kurie būtų naudingi kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Tačiau dabar mes kūrime papildomus ir vėl duomenų bankus. Tik dar kartą noriu pasakyti, jeigu sukaupsime vis daugiau duomenų, tai kaip komisija galės garantuoti smens duomenų saugumą, ir taip pat e, garantuoti, kad būtų laikomas įvairių procedūrinių saugiklių, tokių kaip e, nekaltumo prezumcija arba e, galimybės teisės gauti advokato paslaugas, teisininko paslaugas užtikrinimas. Aš manau, kad tiek Eurodak, tiek Etijas, tiek atvykimo išvykimo sistemos ir kitos, jeigu iš tiesų norime jas pasitelkti, kad būtų galima kaupti įvairius duomenys susijusius su asmenų sveikatos būklė arba galimų įsitraukimų į nusikalstamą veiklą. Reikia viską suderinti su Europolo kitomis institucijomis. Pastinis klausimas, jeigu norime užtikrinti e, saveikumą, e, ar galime tikėtis, kad kuomet darbo grupė paskelbs savo galtinės išvadas ir galite mums pažadėti, kad bus e, atliekamos tarp tarnybinės atitinkamos konsultacijos ir galbūt pirmą kartą jau po ilgą laiko mes galėsime tikėtis poveikio vertinimo. Ačiū. Pone Stevens buvo atvykusi, tačiau dabar turėjo išeiti. Įsteigsiu jai žodį, kai jinai sugrįš, jeigu sugrįš Natalija Balaldė frakcijos vardu. Ačiū Klodai, ačiū komisijos nariui. Kaip kolegos minėjo, šis pirmasis dialogas su vidaus saugumo tema, nuomonių keitimasis e, šiandien po pietų yra labai svarbus po baisių vakar dienos įvykių minint pirmasis Briuselio teroristinių išpolių metinės. <clears throat> Tie baisus įvykiai, kurie vakar įvyko Londone, turint omenyje, kad jūsų e, įgaliojimai yra svarbus e, ir turint omenyje, kokiu mastu e, arba kokio didelio masto yra ES plėčių lūkesčiai susijęs su saugumu visoje Europoje, tai aš tikiuosi, kad po dviejų metų, kadangi tuo metu jau baigsis jūsų įgaliojimai, taip pat kaip ir baigsis Europos parlamento kadencijoje mes sugebėsime baigti pradėtus darbus daugelį iš šių sričių ir pasieksime konkrečių rezultatų. Kelis klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su keitimus informacija. Įžangą minėjote ir visi šiandien žino, kad keitimasis informacija yra tas rytis, kurioje dar tikrai daug ką reikia nuveikti siekiant pažangos, nes keitimasis duomenimis yra labai uh, suskaidyta sritis, prieiga prie tam tikrų duomenų, prie tam tikros informacijos yra labai e, ribota, fragmentiška, siūlomi yra įvairūs e, sprendimai, e, siūloma skirti papildomą finansavimą vidaus saugumo klausimams, taip pat saveikumui, užtikrinti tarp atskirų sistemų, bandant patvirtinti bendrą duomenų naršyklės principą, taigi ko reikėtų imtis, kad pažanga šioje srityje būtų pasiekta greičiau. Antras klausimas susijęs su įgyvendinamų priemonių teisės aktų veiksmingumu. Jūs patvirtinote, kad bus atliekamas, pažadėjote atlikti bendrą įvertinimą. Atitinkamos diskusijos vyks balandžio trečią dieną. Aš norėčiau, kad iš karto po to, kai šis įvertinimas bus atliktas, jūs suteiktumėte jam konkretų turinį, imtumėtės konkrečių veiksmų. Dar vienas klausimas susijęs su kibernetiniu nusikalstamumu, nes mane labai intrigavo jūsų panaudotas, pavartotas terminas, tai yra e, tas e, Cyber Resilience, jūs tą paminėjote prancūziškai, tas kiberne, atsparumas kibernetiniams nusikaltimams, tai noriu paklausti, ką ES lygių ketinama konkrečiai nuveikti tam, kad būtent e, atsparumas šioje srityje būtų stiprinamas, e, kuria kryptimi nukreipsite savo veiksmus. Dar vienas klausimas, kuris yra labai aktualus. Prieš 48 valandas e, Junktinėse valstijose buvo pradėti nauji reikalavimai, kurie galioja iš artimų rytų šalių skrendantiems keleiviams, apribojant jų galimybę į lėktuvo vidų įsinešti įvairias elektronikos prietaisus, nešiojamus kompiuterius ir panašiai. Taigi, kaip Jūs vertinate mūsų bičiulio, kabutėse pono Trumpo, tokią iniciatyvą, tačiau Europą taip pat siūloma imtis panašių veiksmų, ar jūsų tarnybos svarsto tokią galimybę ir jeigu taip, tai kokia yra jūsų kaip komisijos nario pozicija šio klausimo. Ačiū. Judit dabar. Toliau žaliųjų vardu, Judith. Pirminkė, galėsite man palyginti komisijos nario įžangą dėl tarpusavio saveikumo duomenų sistemo ir penktą paskelbtosios pažangos ataskaitos dėl saugumo sąjungos. Pažangos ataskaitoje, kuri man buvo labai įdomi, jūs pabrėžėte deradikalizaciją, kaip elgtis su džihadistais ir sakote, kad reikia spręsti ir viduje esančias saugumo grėsmės. Aš noriu tai pabrėžti, kad mums reikia dėti pastangas, pamatant, nuspėjant ir užkardant kelią e, problemams. Tačiau kai dabar ką, apie ką kalbame, yra apie tas duomenų bazės, kurios vis plečiamos, jos yra skirtos saugumo grėsmėms išorėje. Man tai atrodo problematiška ir pateiksiu Eurodax sistemos e, pavyzdį šiuo metu dėl jos daromose. Tai yra sistema, kuri leidžianti veikti Dublino reglamentui, tai yra sistema, kuri leidžia atskirti prieglošio prašytojus. Dabar ją plečiame, kad ji būtų sistema ir gražinimams, ir pagaliau baudžiamiesiams tyrimams. Man tas funkcijų gausumas kelia nerimą. Aš nežinau, ar jūs galvojate apie falsifikuotos statistikos pavojų, kai pradėsime uh, naudoti Eurodaką, jeigu nuo šešių metų vaikus įtrauksime į sistemą ir pradėsime ją naudoti vis plačiau e, nusikaltimų tyrimams. Ar po kelių metų nepamatysime, kad vis, vis daugiau vaikų su migracinė istorija yra baudžiamoje statistikoje vien dėl to, kad e, jų pirštos spaudai buvo paimti, o tie, kurie gimė čia, jų pirštos spaudai nebuvo paimti. Man tai atrodo <clears throat> tam tikras pavojus. Vietoj to, kad suartintume mūsų visuomenės, mes sukūrėme dar daugiau grės, dar vieną nesaugumo grėsmę migrantams, kuri sunkins jų integraciją į visuomenę. Ir paskutinis klausimas klausimas, kurį kėliau pasirengimajame posėdėje su ekspertais, į kurį atsakymą negavau, man atrodo, yra labai svarbus siekiant suprasti tos integracijos poveikį. Kaip viskas veikia? Yra policininkas, kuris kažką sustabdo, turi pasirinkti iš didžiojo skaičiaus e, duomenų bankų, įveda pavardę ir gauna arba negauna realaus atsakymo, pozityvaus atsakymo. Niekas man nepamaiškino, kas būna ar ko nebūna, jeigu gauni rezultatą duomenų bazės ar ne. Šis tipiškas pavyzdys su paprastu policininku rodo, kad e, visi kalba apie tą jung, tarpusavio sungimą, tačiau niekas neįrodo, kaip galima e, sustabdyti pavojų, turint konkrečius duomenis, reikalingus duomenis realių, e, reikalingų metų. Man būtų labai įdomu gauti pavyzdį, kad aš suprasčiau, ar galima leisti tokį tarpusavio saveikumą sistemų. Ačiū, ponia Halmar. Ačiū, mėly kolegos komisijos nariai. Pirmiausiai noriu paklausti kurios penkios valstybės narės prim sistemos dar nėra įgyvendinusios. Ypač turint omenyje tos teroristinius įvykius, kurie ir išpolius, kurie vyko pastaruoju metu, tai parodo, kad šis sprendimas turi būti gyvenintas laiku, tačiau džiaugiuosi, kad jau tų valstybių atžvilgių pradėtos sutarties pažeidimo procedūros, tačiau vis tik tai e, apgailestauju, kad tai jau neįvyko 2012 ar 2013 metais arba bent jau nebuvo intensyviai daromas spaudimas atitinkamoms šalims. Taip pat noriu paklausti, ar negalėtumėte įvardinti saveikumą aukšto lygio darbo grupės veiklos tvarkaraščio Būčiau dėkinga, jeigu komisija ir valstybės narės pateiktų mums tam tikrų pavyzdžių. Vakar per Europoro konferenciją tokių pavyzdžių išgirdau labai daug pavyzdžių susijusių su sunkumais, e, kurie patiriami dėl nepakankamo duomenų bankų tarpusavio saveikumo, bendradarbiaujant policijos struktūroms ir taip pat tai, ką minėjo kolegė Sangirtsen Sargentinį. San E, kuomet atsiranda tam tikros spragos, e, kai negalima palyginti tarpusavėje sukauptos informacijos ir informacija yra apdarojama nelaiku arba pavėluotai. Dar vienas klausimas yra susijęs su duomenų analizė. Vakar per konferenciją girdėjau, kad yra labai svarbu iš tiesų E, tinkamai įvertinti, analizuoti turimus duomenys ir informaciją. Ar būtų galima tuos vertinimo, vertinimo struktūras, kurios dabar egzistuoja ir kurios yra pakankamai nedidelės, negausios, ateityje padidinti tam, kad jos galėtų padėti valstybėms narėms ir taip pat tinkamai atsakytų įvairius Europolo pateikiamus paklausimus tam, kad visos valstybės narės galėtų adekvačiai pasinaudoti turimą informaciją. Ačiū, panačiniečiai dabar. Presidente, e grazie komisario King per la sua presenza qui oggi. Non ho... Dėkoju komisarai, ačiū, kad atvykote šiandieną. Mes minėjome 60-ąjį Romos sutarties jubiliejų, bet šiandieną, aš manau, svarbiau yra kalbėti apie tas Išliekančias problemas reikia solidarizuotis su terorizmo išpolių aukomis. Mes turime kovos su terorizmu direktyvą dabar ir labai svarbu yra ją gyvendinti. Norėjau visą tai garsiai išsakyti. Dabar grįšiu prie mūsų posėdžio temos. Vakar dienos teroristinis išpolis parodė, kad e, tokie išpoliai visiškai nenuspėjami. Tarptautinės terorizmo tinklas, o kibernetiniai nusikaltimai yra to dalis, rodo, kad būtina bendradarbiauti, būtina keistis informaciją ir duomenimis. Tai tin svarbu, jei norime kovoti su tokiais nusikaltimais ir apsaugoti savo piliečius. Norėčiau padėkoti Jums už tokį išsamų pristatymą. Nemažai kolegų jau paminėjo įvairius svarbius aspektus. Buvo kalbama apie įvairias duomenų bazės, apie tai, kad prieiga nėra vienoda, ne visos valstybės narės dar įgyvendina prium sprendimą. Taip pat keliaivių duomenų įrašo direktyva nėra tinkamai gyvendinama, yra problemų ir dėl SIS ir taip toliau. tai aš norėčiau sužinoti. Ar yra kokios nors šalių grupės, kurios teikia daugiau duomenų nei kitos ir kokios yra to priežastis, kodėl vienos viską taiko, kitos netaip gerai naudojasi priemonę. Kokios jūsų manimų yra priežastis ir kaip galima būtų panaikinti tuos netolygumus. Kolegos kalbėjo ir apie tarpusavio sąveiką. Aš pritariu išsakytiems būkštavimams, nemanau, kad reikia skubiai imtis veiksmų. Pane Homaero kalbėjo apie tai, kad būtina vienos sąsajos, vienos prieigos, nes Taip, sistemos yra veiksmingos, bet kartais gali būti sudėtinga laiku gauti tą informaciją. Jei neturėsime vienos sąsajos, tai tada viskas bus kur kas sudėtingiau. Dar vienas dalykas, jūs irgi tai paminėjote tai ne visai šiandienos tema, bet e, kibernetiniai nusikaltimai irgi yra labai aktuali tema. Kibernetiniai nusikaltimai yra kengsmingi ne vien tik tai piliečiams, kurie prisijungia prie interneto. Jie gali pakengti ir vyriausybėms, ir valstybėms. Tai gal būtų galima na, daugiau veiksmų imti šioje srityje ir didinti šį saugumą. Aš manau, kad e, tikrai reikia papildomų žingsnių, kad apsaugotume savo piliečius. Dėkoju, Katrina. E, dabar panas Koelio. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisarui už tai, kad atvyko. Prisijungiu prie kolegų. Užjaučiu jūs ir jūsų šalies piliečius bei visas visus aukų artimuosius. Mes turime sistemas, kurios jau veikia. Ir manau, kad reikėtų gerai išnagrinėti, kokias priemonės jau turime, dėl kokių priemonių yra susitarta ir tik viską gerai išanalizavus reikia galvoti apie ateitį. Aš lauksiu aš aukštojo lygio grupės susitikimo, kurio metu bus kalbama apie tarpusavio sąveiką Laukiu tolesnių diskusijų, bet e, komisarė noriu pabrėžti, kad reikia e, tolesnių veiksmų susijusių su tarpusavio sąveika, su strategija, bet e, jie turi būti įgyvendinami tik tuo met, kai mes atitinkamai išanalizuosime turimas sistemas. Jūs pats sakėte, kad nuo pat jūsų kaip komisaro darbo pradžios manote, jog būtina elgtis pragmatiškai ir didinti mūsų piliečių saugumą. Jūs kalbėjote apie Šengeno informacinę sistemą. Tai yra puikus to pavyzdys. Konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis nuosekliai buvo tobulinama ši sistema ir ieškoma, kaip dar būtų galima ją pagerinti. Aš kaip pranešėjas dirbsiu su jumis ir Manau, kad mes dirbsime puikiai ir greitai. Pritariu tam, kai jūs sakėte apie pirštų atspaudus. Biometriniai duomenys buvo numatyti SIS-2, bet mes nepakankamai gerai pasinaudojame tą teisinę nuostatą. Tai reikia galvoti ne vien apie saugojimo duomenų, bet ir atitinkamas procedūras susijusios su pirštų atspaudais. Toliau keliaivio duomenų įrašų sistema ir prim sprendimas. Buvo patvirtintas PNR teisės aktas, bet nemažai šalių vis dar to neįgyvendina. Prim sprendimas. Apie tai irgi buvo kalbėta. Devineri metai praėjo patvir... po patvirtinimo, šešeri metai po to, kai baigėsi įgyvendinimo laikotarpis, bet penkios valstybės narės vis dar nesilaiko šio sprendimo. O taryba net nepateikia statistikos apie tai, kaip yra naudojamasi šiuo sprendimu. Dar vienas klausimas. Aš manau, kad reikia geriau keistis informaciją, nedaugiau jos rinkti. Europolas e, pagal e, komisiją gauna informaciją per Europolo domenų sistemą ir tos apimtis nuolat auga. Mano klausimas yra toks. Ar mes tiesiog metame viską į sistemą, ar valstybės narės visgi teikia geresnės kokybės informaciją Europolui. Ir jeigu ji yra geresnės kokybės, tai kodėl atsirado tas pokytis? Dėkoju, Karlos, dabar Sufi Infeld. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Aš irgi maniau, kad svarbu yra šiandieną dalyvauti šiuose diskusijose, tai kur kas svarbiau nei visi kiti renginiai. Man labai liūdna dėl to, kas įvyko vakar, bet ne tik liūdna, dar ir pikta. Mes žinome, kad Islamo valstybė pasakė, jog tai buvo jos organizuotas išpolis, tačiau jie prisima visus išpolius. E, per pastarosius metus buvo e, daugybė įvairių pamišusių, girtų, e, narko, nuo narkotikų apsvaigusių asmenų, kurie kurių išpolius prisima islamo valstybė. Kartais tai yra tiesiog patetiški pankai ir mane labai pykdo tokie išpoliai. Jie atneša labai liūdnų pasiekmių ir po kiekvieno karto mes girdime tą pačią mantrą kartuojamą. Neleisime, kad tai pakeistų mūsų gyvenimo būdą. Ir toliau mes džiaugsmingai leidžiame greuti mūsų įstatymus ir pagrindinės teisės. Ta pati kartuojame jau 15 metų. Tai mano klausimai dabar. Jūs kalbėjote apie, apie tai, kad reikia panaikinti informacinės spragas. Ne vienas protingas asmo tam neprieštarautų, bet ką konkrečiai tai reiškia. Aš mielai pritarsiu iniciatyvams, kurios užtikrintų geresnį dalymąsi informaciją. Žinote, kad aš pasisakau už automatišką ir privalomą keitimąsi informaciją, tačiau ką iš ties tai reiškia? Pasižiūrėkime į vakar dienos išpolį. Asmuo gimęs Junktinėje karalystėje, jis buvo žinomas M5. Buvo žinoma, kad jis yra e, radikalus ekstremalas, ekstremistinių e, pažiūrų asmuo. Tai e, kuo tai mums padėjo? Visais atvejais, kai vyko išpoliai, ES įskaitant taip pat ir iš Polijav 2011-aisiais, visi tie asmenys buvo žinomi iš anksto. Na, tačiau mes e, kiekvienu atveju tiesiog reikalavome daugiau duomenų. Klausimas e, yra štai koks, e, kaip tie duomenys, kuriuos turėjome apie vakar dienos pulė, kaip tie duomenys gali padėti mums užkirsti kelią tam, kad jis nesėstų į automobilį ir neišsitrauktų to pilio, kaip kad padarė vakar. Buvo ir dar vienas papratis, kuris Antverpenė greitai vairavo, mes nežinome, ar jis yra teroristas, ar jis yra tiesiog pamišėlis. Kaip mums žinoti, kas vyksta? Mes negalime patikrinti kiekvieno šioje žemėje gyvenančio asmens. Tai Kai mes kalbame apie informacijos spragų mažinimą, tai reikia suprasti, ko iš ties reikia. Jūs, kai ėmėtės šių pareigų, daug kalbėjote apie prevenciją, socialinius aspektus. Tai ką komisija konkrečiai daro toje srityje? Keleivio domenų įrašas. Na, aš nenoriu sakyti, kad aš jums sakiau, bet aš jums sakiau. Mes praėjusiais metais balsuodami, beje, aš balsavau prieš, jums sakėme, kad taip ir bus, nes tai yra tas pats, kas ir e, duomenų laikymo direktyva. Niekas neįgyvenins tų teisės aktų ir teisėjai tiesiog išmes lauk visas tas nuostatas. Tai ką daro komisija? Mes praėjusį kartą apie tai diskutuodami girdėjome, kad mums buvo žadama informacija raštu ir apie finansinius aspektus, kadangi ES tai skiria 130 milijonų PNR sistemai, tai aš norėčiau žinoti, kas buvo nuveikta už tos pinigus. Ir paskutinis klausimas. Jūs e, sveikinote tai, kad Prancūzija nepanaikino futbolo čempionato, na gerai, aš pritariu. Tačiau e, kaip mes vertiname tą ilgalaikę nenumatytų atvejų situacija Prancūzijoje trunka jau daugiau nei metus. Tai ar tai yra pagrysta, ar kitos šalis pasieks tuo pačiu pavyzdžiu. Jeigu mes kalbame apie savo gyvenimo būdų išlaikymą, tai tada e, tokios situacijos turėtų būti išimtinės, o ne kažkokia nuolatinė padėtis. Um, um, Dar Monika norėjo. Ne, Lauristin Labai ačiū. Noriu pratesti Monikos išsakytą mintį dėl kokybinių duomenų analizės. Situacija ypatinga. Jeigu kalbame apie duomenų apsaugą ir piratavimą, visi sako, kad bet kas gali būti susektas. Galima parengti kiekvieno profilį. Tai yra toks gilus įsitikinimas ir turime į tai atsižvelgti. Dabar kai, reali, kai kalbant apie realią situaciją, yra žmogus, kuris žinomas nuo 15 metų ir jo nebuvo galima susekti, jo profilio nebuvo. Taigi, tai yra, yra spraga tarp tų dviejų dalykų. Man Tai susijęs su duomenų analizės kokybė ir ne tik duomenų, kurios, kurie yra didelėse duomenų bankuose, bet e, ir dėl to, kad būtų galima profiliuoti pozityvę prasme, siekiant užkirsti kelią tokiems įvykiams. Klausimas yra apie tuos išteklius, kurios komisija skiria, kad būtų vykdomi aukščiausio lygio tyrimai šioje srityje aukščiausio lygio žinių kaupimas, metodologijų kūrimas, nes tai labai profesionalis rytis. Čia ne mes, politikai, kurie gali pakalbėti, kad reikia keistis e, informaciją, atlikti analizę, galime apie tai kalbėti tūkstančius valandų, jeigu nebus žmonių e, galinčių vykdyti aukšto, aukštos kokybės analizę Duomenų sistemos yra duomenų sistemos, tai nėra duomenų krepšys. Taigi reikia analizuoti, kaip gerinti sistemų kokybę, ne duomenų skaičių, o kokybę. Kaip teisės sauga, saugumo pareigūnai, kurie atsakingi už e, e, keitimas informacija, kiek jie yra apmokyti, Aš įtariu, kad daugelėje šaly, kurios tiesiog atsilieka, e, tiesiog dėl to, kad žmonės nežino, ką daryti su tais duomenimis, jie tais duomenimis ir nepasitikė, neturi pakankamai žinių ar intelektinių pajėgumų. Kaip galime pasiekti naują intelektualinį lygį, e, galvojant apie duomenų panaudojimą saugumo tikslui ir ką komisija čia daro. Konkrečiai mano šalyje, kuri yra kibernetinio saugumo centras ir LISA centras, kaip, gali, kaip įsivaizduojate LISOS vaidmenį, ar gali tai tapti kompetencijos centras? Ačiū, Monika, norėjote dar grįžti, dar kartą pas. Tai Pirmininkė, po Sofi pasisakymo man labai buvo svarbu paminėti dar vieną dalyką. Aš manau, kad Libė komitetas neturėtų vien tik tai kaltinti Taip pat ir pripažinti, kad daugelie šalių buvo užkirstas kelias mėginimams vykdyti teroristinius išpolius ir kad policijos struktūros veikia neblogai ir keičiamas informacija. Ir tai, kad Antverpinė buvo sustabdytas tas automobilis, kuriame taip pat buvo rasta ginklų ir amunicijos ir vairuotojas buvo suimtas, tai taip pat parodo, kad čia taip pat buvo planuojamas teroristinis išpolis, nors ir nežinia, kada jis turėjo būti vykdytas ir kur policija sureagavo pakankamai operatyviai, greitai, todėl kad yra pasirengusi reaguoti ir veikti. Taip pat ir e, Londono e, išpolio negalima susijęti su tomis priemonėmis, dėl kurių mes dabar čia diskutuojame. Keliaivių duomenų įrašų perdavimo sistema niekuomet nebuvo skirta kovoti su terorizmu. Tai yra uh, vienas, viena iš tos dėlionės detalių kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės šioje srityje sieks greitesnės pažangos. Ir, ponė komisijos nariai, būtent dėl to dar kartą paprašiau žodžio norėdama pasakyti, kad reikia mūsų komitete taip pat pristatyti ir konkrečius praktinius žingsnius, kuriais yra prisidedama prie tam tikrų nusikartimų užkardimo arba e, nusikaltelių suėmimo, o mes tik tai kalbame apie tos nesėkmės, atveju, e, nesėkmės atvejus e, mūsų teisės saugos struktūrų veikloje. Mes turėtume būti jų partneriai, o neturėtume jų kritikuoti, ponė Initfeld. Aš tikiuosi, kad ponia Valmair sutinka su to, kad šiame kontinente mes vis dar vadovaujamės žodžio laisvės principų ir aš turiu teisę savo nuomonę pareikšti. Pirmininkas, aš norėčiau, taip žinoma, aš norėčiau apie bendramas diskusiją pasakyti, kad kai kurie šių klausimų susijęs su išpolių užkardimu. Mūsų komitetas yra sukaupęs iš tiesų Labai daug informacijos ir žinių susijusių su masinių asmenų stebėjimu ir mes žinome, kad daugeliu teroristinių išpolių buvo užkirstas kelias ir todėl būtina tęsti tą e, dialogą saugumo tema ir mes puikiai žinome, kad tokios informacijos kleisti e, saugumo tarnybos viešai nesiuošia apie nusikaltimus, kuriems buvo užkirstas kelias ir teroristinius išpolius o e, keliaivių duomenų įrašų perdavimo sistema turi būti gyvendinama ir atitinkama direktyva iki 19 metų, tačiau akivaizdu, kad yra nemažai valstybių narių, kurios tam yra dar nepasirengusios. Vis tik tai manau, kad tos klausimus mes turėtume e, kelti ir man dėl to saugumo nekyla, problemų nekyla. Aš čia bandau kažkaip tarpininkauti tarp atskirų e, komiteto narių. Nežinau, ar labai tinkamai pasielgiau čia bandydamas tarpininkauti tarp Monikos ir Sofijų, tačiau taip pat e, reikia pripažinti, kad jau yra ketvirtadienio popietė ir esame pakankamai pavargę. Taigi, dar kartą galbūt kai kas bus ir nustebę, kodėl mes šį posėdį sušaukėm, surengėme ketvirtadienį po pietų, nes buvo numatytas kitas laikas, tačiau mes e, iš tiesų esame dėkingi už tai, kad kai kurie žmonės pakeitė savo darbo tvarkę ir vis tiek sugebėjo dalyvauti šiame posėdėje. Komisijos narys išgirta daug klausimų susijusių su įgyvendinimu galiojančių teisės aktų, ETS sistema, kitomis sistemomis. Taigi šią savaitę tikrai labai daug diskusijų šią temą vyko, tai komisijos nariai, prašau dabar, kaip įmanoma, geriau atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, ačiū visiems, kurie domisi šiais klausimais taip detaliai. Ačiū Jums už solidarumą po paskutinių įvykių šioje liūdnoje eilėje teroristinių išpolių. Pabandysiu atsakyti, kaip galima daugiau klausimų. Jeigu jūs jausite, kad aš neatsakiau į klausimą, tai man pasakykite. Jeigu pasirodys, kad aš nežinau atsakymo dabar, tai įsipareigosiu jums parašyti raštu. Pirmiausia, dėl dėl struktūros, kaip aš norėčiau atsakinėti į jūsų komentarus. Kaip ponas Koelijo pasakė ir kiti. Pagrindinis egzaminų klausimas šiandien yra, ką mes darome su esamomis sistemomis. Ir daugelis iš jūsų kalbėjo būtent apie tai ir aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Vienas iš jūsų mano nuomonė, visiškai teisingai kalbėti iš plačiau, nes čia yra saugumo dialogas ir iškėlėte klausimų dėl tarpusavio savaikumo ir ryšio tarp jo ir sistemų bei greta esančių klausimų. Pabandysiu pakalbėti ir apie tai. Tačiau, tačiau pastebiu, kad prie šios temos turėsime dar grįžti. Ne vienas iš jūsų uždavėte klausimų dėl prevencijos. Tai yra kaip pasipriešinti radikalizacijai ir propaguoti gerus bendrijų bendruomenių santykius, kaip identifikuoti atskirus individus mūsų bendruomenėse. Pone Saržantinė apie tai kalbėjo. Nenoriu vengti šių klausimų visiškai. Manau, kad tai buvo paminėta vienoje iš Saugumo sąjungos pažangos ataskaitų, taip minima, aš manau, apie tai kalbėjau vakar, pristatant knygą dėl geriausios praktikos kovojant su radikalizacija. Jeigu norite, galite mano pastabas rasti ir komisijos tinklavietėje. Man labai rūpi dalykai susijęs su kovos radikalizacija, su darbu bendruomenėse. Jeigu norite atskiro pokalbio apie skirto tam, aš mielai su jumis vėl sustikčiau. E, ne vienas iš jūsų, įskaitant ponę Intfeld, paskutinė, kuri klausė, ko mes pasimokome iš tų išpolių, kurie yra įvykę mes įsipareigoję mokytis iš tų įvykusių išpolių. Apie tai kalbėjau ir rašiau, skaitant ir praėjusią savaitę. Tačiau tai nereiškia, kad mums pavyks sustabdyti išpolius visus ateityje, kai kurie tų išpolių. Tiesą sakant, yra tokie, kad labai su, jiems labai sunku užkirsti kelią. Jeigu tai yra individas, netgi jeigu tas asmuo, tuo, tuo asmeniu kažkurio metu buvo domimas teisės saugos įstaigų ar panašiai. Bet kas kas sukėlė susidomėjimą institucijų, gali būti visada sekami ir institucijos gali įvertinti, kokį pavojų jie kelia. Yra buvę atvejų, kai asmuo, kuris buvo e, susidomėjimo objektas, buvo nustumstas žemiau sąraše ir paskui gal dėl kažkokio naujo e, greitos radikalizacijos epizodo tiesiog įvykdo išpolį Buvo tokių atvejų ir aš bijau, kad gali pasitaikyti tokių atvejų ir ateityje. Ir jeigu tas naujai radikalizuotas, iš naujo radikalizuotas asmuo pasirenka lengvai prieinamas priemonės, kad vykdytų savo išpolį, jeigu jie tai suorganizuoja po vieną, be jokio be jokios narystės tinkle, tai labai sunku ką nors padaryti. Ir kai kalbame apie priemonės, kurį mamės kartu, kad padintume savo saugumą, labai svarbu sudaryti, nesudaryti blogo įspūdžio, kad galime panaikinti visą riziką. To tai neįmanoma padaryti. Nulinė rizika neegzistuoja. Ar tai reiškia, kad neteisinga bandyti ir tikroviškai vertinti rimtis veiksmų ten, kur galima. Manau, kad mums verta, mums privalu tai daryti. Ir tai mes visi čia dalyvaujame bendrose pastangose. Aš esu pasiryžęs e, ir tikiu mūsų bendrų politi bendros politikos vertinimais. Aš esu pasiryžęs ir pasirengęs jums pateikti tokį vertinimą vasarą. Aišku, kad tas vertinimas nebus tobulas visomis prasmėmis, nepatiks visiems iš jūsų, bet tai bus bandymas pagilinti mūsų pokalbį apie mūsų priemonių, kurias taikoma veiksmingumą. Ir ne vienas jūsų minėjo, Viena dalis to yra įgyveninimo iššūkis. Mes labai rimtai žiūrime įgyvendinimo klausimus. Keliavinų duomenų įrašas yra viena problema. Esame parengę įgyvendinimo planą, kurį esame pateikę ir jums. Manau, kad pasidarėme informaciją ir apie finansavimą Jeigu ne, tai mes galime pateikti tą informaciją, nes neturime ką slėpti, darome viską skaidriai, skaitant tai, ką darome su tais papildomais 70 milijonų, kurios šiemet skiriame, kad padėtume valstybėms narėms, kuriams reikia papildomos pagalbos. Jeigu yra dar kokių nors įgyvendimo elementų, kuriuos norite pasiaiškinti detaliau, mes esame pasirengę tai padaryti. Dėl keliaivių duomenų įrašo terminas yra 18 metų pavasaris. Mums kyla nerimas, kad veiksmai vyksta taip lietai prieš tą terminą. Būtent tai išsakė kolegos. Taip pat e, Prancūzijos ir Vokietijos vidaus reikalų ministrai pas mus lankysis pirmadienį. Tai be abejo, nes tai bus vienas svarbesnių klausimų. Mes juos užduosime jiems taip pat. Aš e, jums neprieštarauju dėl to. Aš norėčiau, kad būtų dirbama greičiau. Jeigu galite man padėti, kad dėmesys e, tai problemai nenukryptų kitur, labai padėkočiau. Galbūt mano nuomonė nuo kelių iš jūsų skiriasi dėl to, kad jeigu kažką sunku įdėkti, tai dar nereiškia, kad mes sklydome pasirinkdami tą kelią. Nes dėl to, kad kai kurias iš tų sistemų sunku įdėkti, labai sunku įdėkti kiekvienoje valstybėje narėje, tai nereiškia dar, kad e, jos buvo pasirinktos klaidingai. Priumo sprendimas yra ypatingas iššūkis. Bet mes šį iššūkį e, su juo dirbame atvirai, nieko neslepiame. Vėlgi rašėme raštu apie tai, kokie yra pažeidimai. Pažeidimai yra teikiami Graikijai, Airijai, Italijai, Portugalijai ir Kroatijai. Visos šios šalis mums atsakė, mes tos atsakymus analizuojame. Tiesą sakant, jie rodo skirtingą šalių pasirengimo lygmenį. Esame sakę anksčiau ir pasakysiu vėl, kad yra netinkamas pasirengimas, jeigu bus parodytas netinkamas pasirinkimas dėkti tas sistemas, tai mes tęsime toliau pažydimo procedūras. Tai yra klausimai, kurie šiek tiek šalia e, to griežto egzaminų klausimo, kurį aptarėme šiandien, bet aš ne, ne, nenoriu e, vengti tų klausimų. Etijos tema yra priklauso šiandien diskusijai. Taigi, kit... EIFIS vadovasis projektas bus prieinamas visoms valstybėms narėms, tikiuosi anksčiau, o ne vėliau, nes turime teisinį pagrindą ir visos šalis pasakė, kad jos yra pasirengusios panaudoti jį. Aš negaliu dėja. Galiu. Nuostabu. Šešios valstybės narės, kurios dalyvauja projekte yra Austrija, Vokietija, Niderlandai, Portugalija, Latvija ir Šveicarija kaip asocijuota su Šengeno valstybė. Toliau ETS. Aš nesistebiu ir suprantu, kad e, jūs šiek tiek suserdinę dėl poveikio vertinimų istorijos šioje srityje, bet kai tai yra skubu, tai tikrai nepažadėsiu Jums, kad bus padaryti visi poveikio vertinimai. Šiuo konkrečiu atveju, e ties sistemos atveju, mūsų pasiūlymas buvo pagrįstas galimybių studija, kurią aš mačiau, kaip man primena dabar. E, jie apima 280 puslapių ir jie buvo paskelbta kartu su, su pasiūlymu, buvo įvertintos ten įvairios galimybės ir jų poveikis. Nebuvo pateikta poveikio vertinimo valdybai, todėl ji nelaikoma tikrų poveikio vertinimu. Tačiau mes mielai tęsime bet kokią formą, kaip jūs norėtumėt, galbūt atskirai galime kalbėti toliau apie tuos duomenis, kuriuos turėjome, galimybės, kurias apsvarstėme, jeigu tai būtų jums naudinga. Aš kaip supratau, gali būti surinktas šešėlinių pranešėjų posėdis balandžio pradžioje, galėtume tuomet tai padaryti. Ir, kaip sakiau, iš pradžių tas skubumo jausmas yra bendras visose institucijose, nes ETS yra vienas iš prioritetinių dokumentų, kaip nutarė, e, kaip paskelbta bendroje tarp institucinėje deklaracijoje. Toliau dėl aukšto lygio darbo grupės ir dėl to, kaip jų darbas yra susijęs su esamomis sistemomis. Pabandysiu paaiškinti. Kitas žingsnis bus aukšto lygio darbo grupės galutinės ataskaitos paskelbimas pateiktas gegužės pradžioje. Po to mes jums ir tarybai pateiksime tolesnės konkrečias idėjas, kurios bus pagrindas tolesniai diskusijai. Aš norėčiau tai padaryti iki gegužės vidurio. Tam tikrų mastų aš manau, kad nebus didelių surprizų, nes diskusijos apie tai ir taip vyksta. Ir kai kurie iš jūsų uždavėte klausimų apie aukšto lygio darbo grupės darbo aspektus, pavyzdžiui, bendrą sąsąją ir bendrą repozitoriumo idėją. Kas rodo, kad vyksta diskusija apie galimą tos darbo grupės darbo rezultatą. Tačiau oficialus E, Oficialiai ataskaita leis mums pateikti konkrečius pasiūlymus ir tuo metu pradėsime bendrą diskusiją su parlamentu ir taryba apie tolesnius žingsnius. Yra įvairių idėjų, kuriams reikės teisėkuros pokyčių. Ir todėl bus taikoma normali procedūra. Mūsų tikslas ir diskusiją būtų pasiekti bendrą supratimą, bendros strategijos mm, apie tai, kaip duomenų valdymą saugumui ES padaryti veiksmingesniu, visiškai laikantis parinių teisų reikalavimų ir po to dirbti kartu su ta bendra strategija ar planu. Aišku, kad reikės tam skirti laiko ir diskusijoms, Ir antra, mes norėsime aptarti su jumis e, kartu bendrai tą planą. Dar kartą noriu pabrėžti, tai yra dalykas, apie kurį aiškiausiai kalbėjo panas Koelijo. Turime užbaigti dokumentus, rengti, kuriuos dabar rengiame. Lygiai kaip viečiai mums reikia diskutuoti apie tolesnio, tolesnių veiksmų tarpusavio saveikumo srityje. Tačiau to darbo plano dėl tarpusavio saveikumo plano gyvendinimas turės būti veikdamas po to, kai užbaigsime darbą su dabar turimais dokumentais. Ar tai yra protingas kelias? Aš manau, kad tai yra šiuo metu protingiausias kelias. Ar tai reikštų, kad kai dirbsime pagal sutartą planą ir tarpusavės saveikumą, pasirodys galbūt, kad reikia grįžti prie užbaigtų dokumentų, tų, kurie dabar aptarėme. Gali būti, tai yra įmanoma. Būtent kaip yra ir su SIS Man, nemanau, kad mes darome čia kokiu nors revoliucijų procedūrų prasme. Man atrodo, kad toks būtų kelias pats konstruktyviausias. Buvo iškelta dar ir paminėta kitų temų, nežinau, nenorėčiau kalbėti per ilgai, todėl nežinau, ar pavyks visas aptarti šiandien, kai kurie susiję dalykai su tarpusavos vaikumo reikalais turėsime prie jų grįžti. Mes manome, kad duomenų kokybė tiek duomenų įvedimo prasme ir duomenų analizės kokybės prasme yra labai svarbi mūsų darbo dalis ir mes e, aptarsime konkrečius tolesnius konkrečius pasiūlymus su jumis, įskaitant potencialius pasiūlymus dėl e, finansavimo ir mokslinių tyrimų panaudojimo, kad skatintume geresnę duomenų analizės kokybę mes visiškai sutinkame, kad tam, kad savo, savo laiku gautume informaciją iš turimų bazų, e, svarbu, todėl mes grįžime pas jūsų pasiūlymų dėl e, bendros sąsajos duomenų paieškai, kas palengvintų pasieniečių, policijos darbą. Mes sutinkame, kad reikia bendro, bendro depozitorimo naudos paaiškinimą. Nu, reikės kažkokiu teisėkuros pakeitimu, reikės jūs įtikinti. Aš esu įstikinęs, kad e, yra daug argumentų už tokį pasiūlymą, bet galėsime apie tai pakalbėti detaliai. Aš sutinku, kad turime toliau dirbti ir aukų klausimų. Manau, kad priemonių iš CT direktyvos įgyvendinimas yra labai svarbus, tai būtų tolesnis žingsnis ir aš džiaugiausi galimybę toliau diskutuoti apie kibernetinius nusikaltimus ir bendros rizikos kylančios kibernetinėje erdvėje. Kibernetinis atsparumas yra ta koncepcija, kurią plėtosime konkrečiau nuo šio pavasario, pateikus naujus pasiūlymus dėl skaitmeninės bendros rinkos, ką pateiks vicepirmininkas ANSIP. Ten bus skyrius skirtas ir kibernetiniam saugumui ir kibernetiniam atsparumui. Jeigu norėsite padiskutuoti apie tai, aš būsiu pasirengęs tai padaryti. <clears throat> Na ir pagaliau, ir tuomet galėsite sureaguoti, ar viską atsakiau į visus klausimus. Taigi, aviacijos saugumas. Žinau, kad jūs apie tai diskutuojate. JAV priėmė tam tikrų, ėmėsi tam tikrų priemonių, Junktinė karalystė ėmėsi šiokių tokių kitokių priemonių, mes susisiekėme su Junktinės karalystės institucijomis dėl jų sprendimų ir jie kitą savaitę aviacijos saugumo ekspertų susitikime kitos savaitės pradžioje kitoms ES valstybėms narėms išdėstis savo argumentus ir motyvus, kodėl tų priemonių buvo imtas ir kiek suprantu, tai nėra susijęs su vienu kažkokiu tai informacijos šaltiniu, bet tiesiog dėl kai kurių grupių susijusių, grupuočių susijusių su Al-Qaeda galimybių įvertinimo ir kontrapriemonių įvertinimo. Bet tai aptars kitą savaitę aviacijos ekspertai ir tuomet mes galėsime papasakoti Jums apie tą diskusiją. Okay, thank you very much, Commissioner, for answering all that last one. Ačiū komisijos nariui. Tikiuosi, kad kolegai Grisbek informacija bus perduota. Dar kartą noriu padėkoti visiems už užduotus klausimus, taip pat noriu padėkoti kolegoms pakeitusiems paskutinį minutę savo planus ir atvykusiems šiai posėdį apsvarstyti saugumo dialogo eigos ir iš... Mm, taip pat manau, kad e, vieno kolegos klausimai bus taip pat užduoti pirmadienį tiesiogiai perduoti tarybos atstovams. Kai kurie iš jūsų jau esate dalyvavę ir ankstesniuose posėdžiuose. Taigi dar kartą noriu padėkoti komisijos nariui, jo komandai ir visiems dalyvausiems e, šiose, šiose diskusijose, nekantri laukiame jų tęsinio.

Да.

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on to this final point. Kolegos, jeigu esate pasirengę, tai galime pradėti svarstyti paskutinį darbo tvarkės klausimą. Jau neprieštaraujate, pradėsime. Tai yra pranešimas apie keliaivių domenų įrašų perdavimo sistemą. Vasario 19 dieną komisija paskelbė atitinkamus įgyvenimo ataskaitas dėl TFTP ir PNR susitarimo. Nu, kad Luigi turbūt ir labiau kompetentingas pristatyti šį klausimą. Jis yra vidaus reikalų generalinio direktorato saugumo skyriaus vadovas. Praėjusią kartą buvome susitikę su Viljamu Depai. E, jie tiksliau norėjo tarti atitinkamą žodį, tačiau dėl išpolių Londone jie atsisakė tą padaryti, nors tai buvo paskutinė jos darbo diena komisijoje, kadangi išeina į pensiją ir mes linkime jai visokiojo pas sėkmės, prašome Laidžio perduoti mūsų geriausius linkėjimus. Taigi Laidžia dabar. Jums žodis, ačiū pirmininkė, ačiū klodai man bus labai malonu perduoti Belindai Paik jūsų sveikinimus ir linkėjimus, kuomet įbaigė savo profesinę karjerą įvairiose komisijos struktūrose, mielai tą padarysiu. Ačiū už galimybę pristatyti dviejų pastarųjų peržiūrų PNR ir TFTP sustarimus su JAV rezultatus. Aš padarysiu tą vieną iš, iš eilės, padarysiu tai iš eilės. Ta, taip pat pamėginsiu atsakyti jūsų klausimus po to. Asmens duomenų perdavimas už ES ribų ir toliau lieka pakankamai opus klausimas Europoje. Mes siekime užtikrinti, kad visi įsipareigojimai visos prievalės susijusios su tarptautiniais e, susitarimais, dėl kurių mes dėrėjomės ES varbu ir pagal kurios leidžiama mūsų piliečių asmeninius duomenys perduoti trečiosiam šalims būtų tinkamai gyvendinti. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti, kad piliečių asmeniai duomenys būtų apdarojami sąžiningai e, naudojami sąžiningai pagal galiojančius teisės aktus, peržiūra vyksta konstruktyviai, glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis iš JAF atliekančias peržiūras, kalbant apie keliaivių domenų įrašų perdavimo PNR susitarimą. ES komanda suraš, sudarė e, komisijos pareigūnai, vienas duomenų apsaugos pareigūnas iš Prancūzijos ir e, teisėsaugos saugos pareigūnas iš Junktinės karalystės, mes tokiu būdu stengiamės e, geriau suvokti, kaip JAF institucijos naudojasi mūsų pateikiamais duomenimis ir taip pat norėjome su jais tiesiogiai pabendrauti, kad galėtume geriau suvokti, kokios tikslinės informacijos jie ieško. Taigi Tiek komisijos atstovai, tiek domenų apsaugos pareigūnai, tiek Eurojusto vienas teisės ekspertas dalyvavo toje peržiūroje. Šis pranešimas, ši ataskaita, kuri yra rengiama ir ES ataskaita, tačiau e, JAV pusė gali pateikti savo komentarus e, susijusius su abiem ataskaitomis ir mes e, į juos galime atsižvelgti, kai kurios mes atsižvelgėme, kai kurios tačiau ne, jos taip pat pristatys, nes mūsų pozicija dėl jų buvo skirtinga. Pagrindinė žinia, klodai, yra tokia, e, kad e, mes teigiamai vertiname abi ataskaitas, kalbant tiek apie esminius saugiklius, tiek kontrolės priemonės JAF tarnybos, e, jas taiko tinkamai, pradėkime nuo PNR ataskaitos galiu pasakyti, kad pagrindinė bendros peržiūros išvada yra tokia, kad JAV e, laikosi susitarimo raidės, tinkamai įgyvendina visos rekomendacijos, kurios buvo pateiktos 13 e, metais atliktoje peržiūroje arba buvo įgyvendintos arba buvo padaryta ženkli pažanga ir e, aš greitų laikų pasakysiu kokiose sritise mes paprašėme JAV tarnybų nuveikti šiek tiek daugiau. JAV laikosi įsipareigojimų susijusių su domino apsaugos saugikliais ir atitikimu procedūros sutarties nuostatoms pagal sustarimą vis vykd, bus vykdoma dar viena bendra peržiūra ir mes galėsime platesnių mastų įvertinti, kaip laikomasi PNR sustarimo nuostatų. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau, kalbant apie svarbiausias pagrindinės išvadas. Aš visų jų neminėsiu, pirmininkė, nes laiko turime pakankamai nedaug. Tačiau noriu Jums pristatyti pačias svarbiausias išvadas kurios mūsų manimo turi būti paminėtos, kalbant apie apriepti PNR susitarimas yra taikomas e, skrydžiams tarp JAV ir ES, tačiau mes teigiamai įvertinome, kad JAV taiko tuos pačius e, saugos reikalavimus visiems keliaivių duomenų įrašams nepriklausomai nuo to, ar yra gavusios tos įrašus iš ES ribų ar iš trečiųjų šalių. E, Vokiet... E, JAF e, saugumo departamentas taiko atitinkamą filtrą ir mes gavome atitinkamą informaciją, kad E, JAF muitinės tarnybos nerinko jokių keliaivių duomenų įrašų e, be jokio pagrindo, kalbant apie duomenų apsaugą, tai yra ketvirtojo straipsnio nuostatas, čia yra taikomas e, vadinamasis CBP muitų ir pasienio apsaugos keliaivių duomenų įrašų reglamentas tam, kad tik tai galioti asmenys galėtų turėti prieigą prie šių duomenų, taigi mes neturime jokios informacijos apie rimtesnius e, asmens duomenų e, saugumo pažeidimus, e, tiek, o tokių buvo pastakę per pirmą ir antrąjį, per pirmą ir antrąją pežos, pagal šios straipsnio nuostatas mes paprašėme papildomos informacijos apie prieigą prie opių domenų, prie jautrių domenų. Taigi vidaus reikalų ir saugumo departamentas JAF mums pranešė, kad niekuomet šiais domenimis pasinaudota nebuvo. Kalbant apie Vidaus reikalų ir saugumo departamento rengiamas ataskaitas susijusias su keleivių teisėmis. Turime konstatuoti, kad ne vienas iš keleivių nepaprašė, kad jo keleivių domenų įrašai būtų koreguoti arba ištrinti. 2015 įsigalioja tinkamas teisės aktas, ir jis taip pat yra susijęs su keliaivių duomenų įrašais ir tai taip pat teigiamai vertintinas pokytis. Dar vienas dalykas susijęs su tolimesniais darbais ES komanda pateikė dešimt rekomendacijų susijusių su tolesniais veiksmais. Mes raginame pagerinti įrašų laikymo kokybę, siekiant parodyti, kad e, visapusiškai stengiamasi laikytis sustrimo nuostatų, nes šiuo metu dėl specifinių priežasčių kreipdaminų įrašais dalyjamas su kitomis agentūromis ir su kitomis institucijomis ES, taip pat mes e, paraginome e, vidaus reikalų saugumo departamentą JAF išsiaiškinti, kodėl uh, toks didelis skaičius kreivių duomenų įrašų buvo netinkamai panaudota ir imtis atinkamų veiksmų, jeigu būtų pastebėta, kad taip įvyko. Žinome, kad DHS, D, DHS, tai yra Vidaus reikalų saugumo departamentas, ėmėsi veiksmų, kalbant apie prieigą. Prie kreivių duomenų įrašų šią problemą mes iškėlėme, su ja buvome susidūrę 13 metais, dėja turiu pasakyti, kad 15 metais ta problema vis dar išlieka dviem tūkstančiams e, asmenų papildomai buvo leista e, užtikrinta prieiga prie keliaivių duomenų įrašų. Mums buvo pasakyta, kad tas buvo padaryta mokymo tikslais, paprašėme papildomo paaiškinimo iš JAV pusės ir tikimės, kad per būsimą bendrą įvertinimą gausime tinkamą atsakymą. Kalbant apie bendrą įvertinimą, mes žinome, kad tas bendras įvertinimas skiriasi nuo bendros peržiūros, bendroji peržiūra yra vykdoma kas dviejus metus ir ji yra skirta patikrinti, kaip laikomasi įgaliojimo pagal e, susitarimo nuostatas, o bendras patikrinimas yra susijęs su susitarimo tikslais įvertinama papildomų veiksmų būtinybė įvertinama, ar susitarimas vis dar yra tikslingas, atitinka užsibrieštus tikslus, kaip pamenate, parlamentas to prašė, netgi jeigu bendras jungtinis įvertinimas būtų įvykęs 16 metais, komisija vis tik tai norėjo palaukti, kol Teisingumo teismas pateiks savo išvadas dėl ES ir Kanados susitarimo tam, kad bendrasis įvertinimas nebūtų atliekamas nesilaikant Teisingumo teismo nustatytų kriterijų. Ir tą mes esame aiškiai perdavę šią žinią ir savo kolegoms iš JAV. Klodai, jeigu leisiu, dabar kalbėsiu apie TFTP. susitarimas mūsų vertinimu buvo įgyvendinamas tinkamai ir ankstesnės bendros peržiūros išvadas į jas atsižvelgia JAV institucijos. TFTP sustarimas buvo labai svarbus per pastaruosius dviejus metus tiek ES institucijoms, Europolui, tiek nacionalinėms uh, teisės saugos tarnyboms siekiant e, ištirti Europoje įvykdytus teroristinius e, išpolius. Esu tikras, kad e, ta informacija, kuri buvo perduota pagal TFTP susitarimą, patvirtino, kad ši priemonė iš tiesų yra veiksminga. Galiu patvirtinti taip pat, kad ataskaitoje pabrėžiama, kad du kontrolės mechanizmai, kuris yra kuris naudojasi Europolas ir ES kontrolės institucijos, veikia tinkamai. Europolas e, pagal sustarimo nuostatas e, atlieka savo verifikavimo funkcijas ir visa sistema veikia sklandžiai. Dar vieną elementą norėčiau pabrėžti, tai yra tas pagal e, sutarties nuostatas numatytas duomenų saugojimo laikotarpis. E, e, tų nuostatų yra laikomas ir mes turime galimybę patikrinti, ar taip iš tiesų yra. Taigi išvada šios peržiūros yra teigiama. Vienoje srityje amerikiečių paprašėme nuveikti šiek tiek daugiau, pasiūlydami per Europolą užmėgsti glaudesnius ryšius su valstybėmis narėmis ir pasinaudoti tais kontaktais intensyviau. Kaip minėjau, šios priemonės iš tiesų yra labai svarbios tyriant pastaruosius teroristinius išpolius ir e, atsižvelgiant į vakar įvykdytą Londono teroristinį išpolį buvo pateikti tinkami prašymai pagal TFTP sustrimų pateikti informaciją. Ta informacija buvo perduota Junktinės karalystės tinkamus e, tarnyboms. E, taigi tiek būtų informacijos iš mano pusės. Ir dabar su pasirengęs atsakyti į būsimus klausimus. Back, um... Labai ačiū už tokią išsame ataskaitą. Kolegos, noriu dar kartą padėkoti Jums už tai, kad pasilikote. Mes daug įtraukėme klausimų į darbo atvarkę. Šią tai džiugiuosi, kad pasilikote. Kas norėtų pirmas pasisakyti? Perki Sofi, Monika, ar norėsite pasisakyti? Aš jau pradedu pavarkti. Klausiu jūsų, ar norite pasisakyti, ką aš darau. Aš jau pasimečiau, prašau atleisti man sunki buvo savaitė perkė, ar norėtumėte pasisakyti. Labai ačiū. Dėkoju, kad patikėte mums šią ataskaitą. Džiugiuosi girdėdama, kad e, dauguma aspektų yra tvarkingi gyvendinimo srityje. Taip pat e, platesnis kontekstas e, buvo, bus apšvelgtas per vertinimą, dabar to nebuvo padaryta. Visgi norėčiau paklausti, na, jei negalėsite į tai dabar atsakyti, nes nebuvo dar tai vertinta, tai gal galėsite atsižvelgti tai ateityje. Taip, dabar daugiau ar mažiau viskas tinkamai gyventinama, veikia, problemų tarsi nėra, bet kyla klausimas, kaip padeda tos priemonės kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Aš pamenu, kad prieš keliarius metus aš mačiau statistiką apie tai, kiek sutapimų buvo nustatyta, kai valstybės narės naudojosi PNR, bet niekuomet nesu mačiusi jokios statistikos. Ar buvo atsižvelgta į tą informaciją, ar buvo pradėti tyrimai. Ir ar buvo tai įtraukta į tyrimą, kuris po to uh, leido nustatyti tam tikrus nusikaltimus. Tai norėčiau sužinoti, koks yra poveikis, koks rezultatas. Toliau tie FTP. Paprastai yra manoma, kad jei norite kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tai reikia sekti pinigus. Toks yra bendras požiūris. Aš norėčiau paklausti, ar iš ties tai veikia. Pasižiūrėkime į platesnį kontekstą, ne vien tik tai ES, JAV. Paprastai tarptautinis e, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas yra tarpusavėje susiję. Aš norėčiau sužinoti, ar tos abi priemonės padeda mums geriau suvokti, kas vyksta, ypač TFTP atveju. Ar ši priemonė padeda nutraukti terorizmo finansavimą. Na, aišku, mes šimto procentų nepasieksime, bet ar galima būtų gauti tokios informacijos, ar galima sustabdyti bent kažkokias terorizmo finansavimo formas. Dėkoju. Ačiū dabar, Monika. Ačiū pirmininkė, tris klausimus noriu užduoti Jau dabar yra valstybių narių, kurios naudojasi keliaivių domenų įrašų perdavimo sistema, yra sukaupusios pakankamai patirties. Noriu paklausti, kaip sklandžiai vyksta keitimasis svarbiais duomenimis ir kaip yra koordinuojami veiksmai tarp valstybių narių. Ar jau buvo susidurta su kokiamis nors problemomis, e, bandant prognozuoti e, kokių problemų galima tikėtis, kai visos valstybės narės ši sistema pradės naudotis, nes vis tik tai 28 valstybių mastu reikia tuos duomenis kažkaip sukaupti ir prasmingai panaudoti. Vakar profesorius, vakar profesorius Normanas per Europolo konferenciją nuolat kartojo, kad labai svarbu vaidmenį čia atlieka ir mikrofinansavimas, o ne tik didelio masto finansiniai klausimai, klausimai, kurie gali būti labiau ištyriami per e, TFTP susitarimą. Taigi, kokiu veiksmu būtų galima imtis, siekiant tinkamiau identifikuoti tos potencialius nusikaltelius, pavyzdžiui, Londone arba Berlyne, kurie yra pasižymėję galbūt tik smulkiais nusikaltimais ir jiems reikia nedaug lėšų, kad galėtų pasirinkti savo išpoliams ar atitinkamais duomenimis keičiamasi per F Europolą. Dar dėl TFTP man rūpėtų paklausti, turint omenyje, kad ir europiečiai dabar šio programoje dalyvauja. Ar mes kada nors galime tikėtis uh, sukurti savus pajėgumus, e, o nepasikliauti vien tik tai amerikiečiams pateikiamais duomenimis ir po to tikėtis iš jų tam tikros malonės arba tam tikrų rezultatų. Galbūt mes galėtume pats prisimti tinkamą atsakomybę ir e, pats įkurti tokią sistemą ir pajėgumus ir po to keisti su JAV tik tai tais duomenimis, kurie mūsų manimų yra svarbus. Sofija, prašau. Ačiū. Norėčiau pritarti paskutiniai pastabai. Kai buvo patvirtinti TFTP ir PNR susitarimai, mes jau tada kalbėjome, kad mums patiems reikėtų atlikti tą paiešką. Bet mums buvo pasakyta, kad tai yra susijęs su finansais. O dabar mes steigiame tokias sistemas, kurios yra dar abicingesnės, tai nepasiteisino tas argumentas. Jūs sakėte, jog žalos atlyginimo aktas yra taikomas PNR ir TFTP. Ar aš netaip supratau? Vis tiek išžiūriu čia problemą. Aš kažkokioje nesibaigiančioje prieplantos zonoje. O komisija iš pradžių pripažino, kad FTP ir PNR sistemoms netaikomas privatumo aktas, kuris skiriasi nuo teisminio žalos atlyginimo akto, tačiau dabar komisija atrodo viską suvelia abu tuos aktus. Atrodo, kad žongliruojama abiem teisės aktais ir tai nėra kažkokia smulkmena. Aš norėčiau gauti paaiškinimą. Aš jau rengiu laišką jūsų kolegoms, bet gal čia galėtumėte mums atsakyti. Ar galite patvirtinti, kad kol kas JAP nenusprendė panaikinti tos išimties, kur yra taikoma pagal privatumo aktą PNR ir TFTP sistemoms? Jeigu jūs patvirtinsite, tai reiškia, kad skėtinis susitarimas šia prasme nėra įgyvendinamas ir kad teisminės žalos atlyginimo aktas su to visai nesusijęs. Ar galite tai patvirtinti? Dėkoju, Sofi, dabar Judith. Ačiū, pirmininkė. Aš bandau suprasti. Jūs sakėte, kad kol kas nebuvo tokio keleivio, kuris prašytų savo domenų. Ar taip jūs sakėte? Ir jeigu aš gerai supratau, tai kodėl jūsų manimo niekas neprašė pamatyti savo duomenų arba neprašė pašalinti jų iš sistemos. Ar tai yra susijęs su tuo, kad žmonės nežino, kad yra talpinami tie duomenys į sistemą? Jūs kalbėjote ir apie tai, kad vis dar laukiama nuosprendžio teisingumo teismo e, dėl ES ir Kanados e PNR susitarimo. Dabar e, generalinis advokatas išsamei viską nagrinėjo. Tai man įdomu, kaip tai paveiks dėrybos su Meksika, Koreja ir Japonija. Kaip aš suprantu, tos dėrybos tebe vyksta. Dėl TFTP. Man atrodo, tai pirmas kartas, kai oficialus pareigūnas sako, kad mes kažkam naudojame duomenis. Ar tai tiesiog išsprūdo? Vakar įvyko terorizmo išpolis Junktinėje karalystėje ir na, sakėte, kad JAV prašė informacijos apie tą išpolį. Tai aš manau tikrai pirmas kartas, kai mes gauname įžvalgą, kaip yra naudojami tie duomenys. Tai aš norėčiau, kad būtų daugiau tokių atvejų. Mes vis dar laukiame konkrečių įrodymų, kaip yra naudojamas į TFTP. Galiausiai pirmininkė. Vyko diskusijos apie EF, TFTP, TFTS, tai turėtų būti. Ir man įdomu, kokia dabar yra situacija. Aš nenoriu labai entuziastingai reaguoti, bet jei tai padėtų išspręsti problemas su JAV, tai reikia apie tai kalbėti. Dėkoju. Ačiū ir galiausiai Helga Stevens. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tai Helga. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti už suteiktą informaciją apie TFTP ir PNR susitarimų laikymasi. Man atrodo, kad ta informacija iš tiesų yra svarbi. Būtina atitinkamais duomenimis toliau keistis, užtikrinant atitinkamą pusiausvyrą tarp teisės gauti informaciją ir asmens duomenų. Saugos Belgija yra viena iš lyderiaujančių šalių, kalbant apie kelbdomenių įrašų perdamą susitarimo nuostatų įgyvendinimą ir Belgija nori išplėsti šio susitarimo apriepti, įtraukiant taip pat ir tarptautinius traukinių ir autobusų maršrutus. Ką manote apie tai? Taip pat, e, ar yra dar daugiau ES valstybių narių, kurios laikytųsi panašios ar tos pačios pozicijos ir ar ES valstybių narių yra jau tokių, kurios yra prieimusios atitinkamus įstatymus, būtų malonu žinoti, kaip toli esame pažengę į priekį šioje srityje, ar vis, toliau, ar vis tik ir toliau apsiribosime tik tai uh, oro transporto priemonių keleiviais. Ačiū. Labai ačiū. Gražinu žodį Jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju Klodai. Dėkoju nariams už dėmesį ir už klausimus. Aš pradėsiu pagal tai, kaip buvo užduoti klausimai, kai kurie iš jų yra panašus. Duomenų sutapimas ir kaip valstybės narės naudojasi PNR ir tie FTP. Aš pritariu Jums. Yra kur tobulėti. Na, kai kalbame remim, apie remimąsi susitarimu. Bet e, aš manau, jei tinkamai veiktų PIU ir PNR ES, tai tuomet valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti informaciją, kurie ateina pagal tarptautinius susitarimus. Prireikė laiko tam, kad būtų sukurta sistema, bet komisija štai priminė galutinius terminus Ir mes žinome, kad e, iš mūsų susitarimų gaunami duomenys būtų naudingesni. Dėl TFTP situacijos. Europolas užėmė svarbu vaidmenį TFTP. Jis užima tokią filtravimo funkciją. Todėl Europolas e, gali imtis iniciatyvos susisiekti su JAV tam, kad e, būtų renkami duomenys valstybių narių prašymu ir tokiu atveju duomenys būtų perdodami atgal valstybėms narėms. Pane pirmininkė, mes turime tuos duomenys ir galėsime jais pasidalyti. Dėl to, ar TFTP leido nutraukti konkretų terorizmo finansavimą. Pone Almajer kalbėjo apie mikrofinansavimą. Taip, tiesa, kad per pastaruosius išpalius teroristai nesinaudojo kažkokiais didžiuliais finansiniais ištekliais. Taip jie gavo svarbę sumą skirtą apmokymui ir organizacijai. Tai reikėtų neapsiriboti vien tik tai tais finansais, kurie buvo panaudoti konkrečiai išpoliai. Visgi Tiesa, kad 2013 komisijos analizė nurodė, kad TFTP netinkama dėl nemažai priežasčių, viena iš jų buvo sąnaudos, taip pat veiksmingumas galimo ESTFTP. Tai iš tikrųjų dabar situacija pasikeitė. Mes e, dabar matome, kad e, yra e, tokio savarankiško terorizmo atveju. Ir mes matome, kad ne vien tik eurozonai vyksta tie finansiniai srautai, bet ir už jos ribų. Taigi komisija pradėjo vertinimą tam, kad būtų galima įvertinti tie FTS vadinamąją. Komisaras Kingas Ataskaitoje šiais metais nurodė, kad darbas prasidėjo ir manau, jums bus įdomu sužinoti, kad yra rengiamas poveikio vertinimas. Taigi, iki šių metų pabaigos mes galėsime pasakyti, ar bus teikiamas konkretus pasiūlymas dėl TFTS. Taip imtų tas sritis, kurių neapima TFTP. Tai būtų tokia papildoma sistema. Mm, ir jos veiktų kartu. Dabar dėl teisminio žalos atlyginimo. Atsiprašau, jei neaiškiai pasisakiau. Aš norėjau pasakyti štai ką. Teisminio žalos atlyginimo aktas 2015 metais jo taikymas buvo teigiamai vertinamas ir PNR kontekste. Nors skėtinis susitarimas tiesiogiai negalioja PNR, kadangi PNR turi savų saugiklių, bet tai prisideda prie būsimo vertinimo, kuris vyks antroje metų pusėje. Kaip aš sakiau, tai leis mums įvertinti ir PNR saugiklių veiksmingumą. Pasižiūrėsime, kaip situaciją veikia naujas aktas. Panios Sarčentinė klausimas. Taip, niekas neprašė ratifikavimo perdodamų duomenų, agentūra mums taip nurodė. THS tinklalapį yra pateikiama daug duomenų susijusių su skaidrumu. Tie duomenys yra teikiami visuomeniai. tam, kad visi keleiviai galėtų pasinaudoti sistemą. Taip pat jūs klausite apie tebevykstančias darybas. Dar liko atviros darybos su Meksika. Komisijai buvo suteikti įgaliojimai 2015 metais. Bet Mes dabar laukiame teisingumo teismo nuomonės. Japonija ir Koreja taip pat norėtų dėrėtis, bet kol kas diskusijos yra neformalios. Mes nurodėme, kad nevyks jokios dėrybos iki teisingumo teismo nuosprendžio ir nuomonės bei jos įvertinimo. Toliau, tarptautiniai geležinkeliai. PNR direktyvoje nėra numatoma apimti kitas transporto rūšis. Tiesa, kad e, kai kurios valstybės narės analizuoja, ar tai yra būtina. Komisija šiuo metu nesima jokių veiksmų šioje srityje, bet e, Mes bandysime išanalizuoti, ar proporcingi ir būtini būtų tokie veiksmai. Tai mes įvertinsime valstybių narių veiksmų proporcingumą ir būtinumą. Dėkoju. Ar norėtumėte dar sureaguoti, Sofija? Ja. Trumpas papildomas klausimas, Sofija. Taip norėčiau paaiškinimo raštu apie situaciją dėl skėtinio sustarimo. Jis bus taikomas PNR ir TFTP. Manau, kad jūs ką tik pasakėte priešingai. Esmė ta, kad visos konstrukcijos e, skaitinio sustarimo, žalos atlyginimo, esmė buvo atsaukti išlygas privatumo aktui ir TFTP. Aš nežinau, kad amerikiečiai taip padarys, bet komisija pasakė, raštu pa, pateikė, kad taip ir yra. Ir kiekvieną kartą, kai aš keliu šį klausimą per diskusiją ar e, užduodu klausimą raštu, viskas tarsi labai efemeriška tam, tam atrodo, kad komisija pati nežino, nežino, ką jį daro. Todėl būtų labai gerai, jeigu aš raštu gaučiau vieną atsakymą iš komisijos, o neskirtingus atsakymus iš skirtingų direktoratų. Vieną atsakymą ir vieną paaiškinimą, kokia yra situacija. Skaitinis sustarimas, žalos atlyginimo aktas ir e, išimčių atšaukimas privatumo akte. Ar tai įmanoma? Ir dar labai trumpai. Turiu atsisakyti, jeigu neteisingai išsireiškiau, dėl rezultatų PNR sistemoje Žinau, kad kartais per vertinimus gauname informacijos, kad Junktinės valstijos mums sako, kad, kad jie yra pateikę informacijos valstybės narėms apie galimus nusikaltelius, ko aš niekad nemačiau ir to, tai yra klausimas, ką valstybės narės daro su tą informacija. Jeigu ką nors darė, ir ar buvo vykdomas po to dėl to baudžiamasis tyrimas ar teismo sprendimas. Esu visai įsitikinusi, kad aš nieko negirdėjau, kad valstybių narių parlamentai būtų apie tai žinoję. Taigi mano klausimas, koks yra to veiksmingumas, ar mes iš tikrųjų naudojame tuos duomenis ir ar tikrinime, ar tai, tas rezultatas, ką nors reiškia, kai valstybės duoda mums kažkokią informaciją ir mes įmetame į krepšį ir niekas nežiūri į visą tai. Mari Kristin, labai trumpai. Na, aš nepiknaudžiauju pasakymų laiko. Dėl jūsų atsakymų poniai Sargentinį. Jūs sakote, kad nebuvo prašoma pateikti duomenys ar pataisyti juos. Ar Ar galima sakyti, kad viskas gerai? Ar reikia kelsti, reikia kelti klausimą, kad yra kažkokių problemų? Nes yra daug nerimo dėl galimybių piliečiams pasižiūrėti tą informaciją, kurią apie jos turime ir ją galimai pataisyti. Ar galite atsakyti tos paskutinius klausimus? Pone Intveld, žinoma, aš suprantu, kad jūs, jūs parašėte tą klausimą ir gausite kolektyvinį komisijos atsakymą. Nes teisingai pasakėte, tai yra labai sudėtingas klausimas, kuris liečia kelis departamentus. Esu įstikinęs, kad tikrai gausite atsakymą. Pone Sipel, dėl tolesnių veiksmų. Aišku, mes neturime informacijos, ar valstybės narės naudoja ir kaip naudoja tą informaciją. Manau, kad vis dažniau dėgiant ES PNR direktyvą ir čia komisija, kur vaidina tam tikrą vaidmenį, galės atsakyti į jūsų klausimą apie tai. Ir galiausiai mes įsitikiname, kad DHS tai yra vidaus reikalų ir saugumo departamentas, sutikė pakankamai informacijos keleiviams per e, tą informaciją teikiamą oro uostą. Formaliai mes klausėme ir matėme dokumentus. Ir mums pasakė, kad ne vienas Keleivis iš tikrųjų to, tomis galimybėmis nenau, nesinaudoja, nors e, tos galimybės jiems yra prieinamos. Ačiū Laidžiai. Čia ir baigsime. Noriu labai padėkoti Laidžiai. Noriu padėkoti visiems. Savaitė buvo ilga ir sunka mūsų komitete. Dėkuoju taip pat darbuotojams. Jūs mm, pasirinkimo nėra jums. Mm, turite čia būti vis tiek. Ačiū Jums už Jūsų sunkų darbą. Intensyvi savaitė buvo. Dėkuoju nariams, kurie dalyvavo ir padėjo susidoroti su šią darbo atvarkę. Na, panaši savaitė bus ir kita. Na, bet dabar gero savaitgalio ir ačiū už bendradarbiavimą.